Priešingų atvejų veltui nueis mūsų darbas. Dar kartą noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Thank you, thank you all. Ačiū, dėkoju visiems. Baigime diskusiją šiuo klausimu, balsuosime šiandieną vidurdienį. Kitas darbo atvarkės punktas yra žodinis klausimas komisijai dėl pomidorų importo į bendriją iš Maroko. Pirmasis kalbėtojas yra ponė Mocionė. Ačiū, pirmininkė. Klausimas, kurį pateikėme kaip peticijų komitetas, rodo, kiek mūsų komitetas nėra patenkintas Europos komisijos pateiktų atsakymų dėl iškelto klausimo, dėl Ispanijos vaisių daržovių gėlių ir gyvųjų augalų augintojų bei eksportuotojų asociacijos pateikto nusiskundimo. Komisija visą dėmesį sutelkė ties valstybių narių atsakomybę, nustatant e, kainas, nesižvelgdama į šį konkretų klausimą, kurį iškėlė peticijų komitetas, dėl to, kad e, importuojant pomidorus ir kitas daržoves iš Maroko yra nesilaikoma tam tikrų nuostatų. Apie tai, apie tą problemą jau kalbėjo Olafas prieš keletą metų, kai buvo nustatyta, jog pagal 94 metų 3223 reglamentą kainos buvo neteisingai paskaičiuojamos. Dėl to ES netenka pajamų įplaukų, yra iškreipama konkurencija, yra Taip pat ir rinkos taisyklės pažeidžiamos ir Europos augintojams ir eksportuotojams tenka dirbti kur kas sunkesnėmis sąlygomis. Ypatingai Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Na, dabar komisija derasi dėl naujo dvišalio susitarimo su Maroku. Ir šiame susitarime vėlgi panašu, kad nėra deramai atsižvelgiama į tuos nerima keliančius faktus tiesiog yra toliau įgyvendinamas įgyvendinama eksporto politika iš Maroko į ES. Eksportas nėra reguliuojamas. Marokas nesilaiko ES taisyklių. Ir aš manau, kad tai yra ta tema, kurią reikia atidžiai pasvarstyti. Turime pripažinti, kad tai susiję ir su kur kas aktualesnėmis problemomis migrantų srautais, nes iš tokių valstybių kaip Marokas ir Šiaurinių Afrikos kitų valstybių plūsta daug pabėgėlių ir tai kelia problemų mūsų valstybėse. Pastarėjai įvykiai parodė, kad tai labai neigiamai veikia žemės ūkį. Ir labai sunku integruoti tuos žmonės ES. Labai sudėtinga jiems sukurti tinkamas gyvenimo perspektyvas, ypatingai Italijoje. Ir mes matome, kad žemės ūkio produkcija labai smarkiai nukenčia mūsų valstybėje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje taip pat. Tai yra valstybės, kurie susiduria su didžiuliais sunkumais ir kenčia nuo milžiniško žalos. Norėčiau sužinoti, ką tuo klausimu darys e, komisija. Komisarė, jums žodis. Ačiū pirmininkė, jeigu leisite, atsakysiu į tuos keletą klausimų, kurie iškelti šioje peticijoje. Noriu padėkoti poniai Maconi, kad ji iškėlė šį klausimą, kad mes galėtume išsiaiškinti poziciją šio klausimu. Noriu patikinti parlamentą, kad komisija stebi, kiek, kokie kiekiai yra impor, e, pomidorų importuojami, ypač pasiremiant kiekių deklaravimo sistemą, kai ir iš Maroko taip pat tikrinama ir su nacionalinėmis muitinėmis tarptautinės e, informacijos sistemomis. Šiandien komisija neturi įrodymų, kad yra sisteminis sukčiavimas ar sisteminis sistemos pažeidimas. Turime informaciją apie vieną atvejį, dėl, dėl, prie kurio prieisiu šiek tiek vėliau. Uh, Tai yra susijęs su 2007 metais, kuomet Olafas tikrai pabrėžė, kad ta sistema, kokia yra dabar, gali sudaryti sąlygas tokiam elgesiui, kur galima, pasi, galima būti, nu, gali būti naudojamasi sistemos pranašumais, nebūtinai sukčiaujant, galvojant apie importo muitų skaičiavimą ir visus susijusius mechanizmus. Reikia pasakyti, kad tai yra valstybių narių nacionalinių muitinių tarnybų išskirtinė kompetencija. Kitas aspektas, kuris yra labai svarbus šio klausimu, tai yra tarptautinis šio klausimo kontekstas, kur vyrauja Doha raundas, kuris dar nėra užbaigtas. Ir kol kas visos tos kainų nustatymo procedūros ir visas mechanizmas gali pakengti situacijai. Dabartinis susitarimas su Maroko gina ES gamintojų, augintojų interesus, nustatant mėnesinės kvotas ir griežtai kontroliuojant importuojamus kiekius. Taip pat sutartyje yra nustatyta nustatytas didesnis bendradarbiavimas ir skaidrumas, kai eina kalba apie e, rinkos duomenis, apie parduodamus kiekius galvojant apie kvotų, kvotą pomidorams yra 52 tonos, tūkstančiai tonų ir skaič, yra apsaugoma bendrai tradicinių tiekėjų ES rinkos dalis. Komisija galvoja, kad dabartinė pra, e, kainų sistema atitinka atitinkamus tarptautinius sutarimus. Komisija gali patikinti, jog reglamentas yra tinkamai taikomas ir yra atliktas visas tyrimas per OLAFą, apie ką turbūt ponia Maconė ir kalba kalbant apie bet kokius pažeidimus, kai eina kalba apie neteisingą um, gyvenančių taisyklių taikymą. Tai yra valstybių narių atitinkamos nacionalinės tarnybos muitinės, kurios turi analizuoti tokius atvejus. Duomenų skelbimas, rinkimas ir tvarkymas yra atitinkamai atit... valstybių narių muitinių tarnybų darbas ir jų kompetencija. Dabar kalbant apie priežiūros organizavimą, stebėjimo organizavimą, tai yra vienas iš klausimų, kurį iškėlė ponė Maconė. Aš čia turiu pasakyti, kad komisija stebi e, pomidorų importą iš Maroko per kryžminio tikrinimo sistemą ir yra tikrinama e, informacija iš Maroko valdžios dėl importo kas savaitę ir yra taip pat E, šie duomenys lyginami su duomenimis, kurios surenka nacionalinės muitinės tarnybos per savo priežiūros sistemas ir tikrinama taip pat su Eurostato duomenimis. Taigi aš manau, kad mes turime labai gerus, tikslius duomenis ir jeigu būtų kažkokių sisteminių pažeidimų, tai tikrai jie būtų pastebėti ir tikrai būtų imtasi priemonių. Ačiū. Labai ačiū. Toliau e, pane Erens Garcia. Prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti peticijų komitetui už visą nuveiktą darbą. Sprendžiant e, šį klausimą, e, remiantis 2007 metų OLAF ataskaitą, išvados yra visiškai aiškios ir akivaizdu, kad komisija turi spręsti šį klausimą. Deja, komisija anksčiau šiuo klausimu neužsijame. Taigi komisija nesijame veiksmų kovodama su sukčiavimu dėl vežamų produktų kainų. Tačiau komisija dėrėjasi dėl naujo susitarimo su Maroku, e, dar neišsprendusi e, kliučių, kurios iškilo įgyvendinant ankstesnį susitarimą. Taigi komisija turėtų prisimti atsakomybę, įsiaiškinti sukčiavimo atvejį ir pareikalauti, kad būtų prisimta atsakomybė. Nereikėtų sudaryti naują sustarimą su Maroku, neišsprendus ankstesnių problemų. Mes nenorime užkirsti kelią tarptautinių susitarimų sudarimui, mes tiesiog norėtumėm, kad nebūtų pažeisti ES pomidorų gamintojų interesai. ES vaisių ir daržovių sektorius prašo garantijų, kad būtų paisoma susitartų priemonių. Na ir iš tikrųjų reikėtų peržiūrėti dabar egzistuojančią įvežamų vaisių ir daržovių kainų režimą. Kol tai nebus padaryta, negalime ratifikuoti e, susitarimo su Maroku, kurį e, komisija jau sudarė. Valstybės narės e, tarsi reikalaujamos imtis, tarsi reikalau, reikalaujamos nusileisti. Tačiau mes norėtumėm, kad ES muitų sistema būtų suderinta su kitų šalių sistemomis, pažiūrėjau, su JAV. Geringerde Edenberg. Ačiū pirmininkė. Ispanijos ūkininkai pateikė šią peticiją Europos parlamentui. Ir e, jie teigia, kad ES daržovių kainoms kelia pavojų, kyla pavojus. Yra sudarytas susitarimas su Maroku, kur yra nurodomos kainos. Praeisiais metais Marokas eksportavo maždaug 70 tūkstančių tonų, tačiau tai yra dvigubai daugiau negu kad ta kvota, kuri yra nurodyta ES ir Maroko susitarime. Dėl to kenčia ES gamintojai ir be to yra surenkama mažiau muitų. Taigi visiškai teisingai buvo pastebėta, kad dėl to buvo iškraipyta rinka. nes e, buvo įvežami produktai mažesnėmis kainomis, negu kad buvo nurodyta sustarime, dėl to buvo surinkta ir mažiau muitų. Aš pritariu peticijų komitetui, iš tikrųjų komisija turėtų nurodyti, kokiu priemoniu ji ketina imtis ir kaip išieškoti nesumokėtus muitus. Ačiū, ponas Tremoza Ibalsels. Mėly kolegos, praeitų metų lakryčio spalio mėnesį aš pateikiau raštų klausimą Europos komisijai dėl nesklandumų pateikiant įvairius duomenis ir skaičius, kalbant apie importą, e, pomidoro importą iš Maroko. 2008 metais 100 tūkstančių tonų buvo importuota, pateikė tos duomenys Eurostatas. Europos komisija atsakė, kad problema yra užfiksuota ir bandoma ją išspręsti. Tačiau nėra aišku man konkrečiai, ar komisijai pavyks pasiekti tai, to, ko tikisi Europos gamintojai ir piliečiai. ES mes importuojame pomidorus ne tik iš Maroko, bet ir iš kitų trečiųjų šalių. Turime surasti būdą, kaip uh, dėrybos vyktų sąžiningai visų atžvilgių ir tai nebūtų daroma ES žemės ūkio sektoriaus sąskaita. Taip pat turime surasti būdų, kaip būtų galima kontroliuoti importuojamus produktus iš kitų šalių už ES ribų, ypatingai šiauriniuose ES uostuose. Be veiksmingos pasienio kontrolės žemės ūkio sektorius ES išgyvens sudėtingą ateitį. Jeigu ES pomidorų gamybai kenkia ES Maroko susitarimas, bus labai sunku atkurti gamybą, atstatyti gamybą ES e, žemės ūkyje. Turime užtikrinti sąžiningą sąlygą, sąžiningą konkurenciją. Tikrai negalime leisti, kad skirtingos taisyklės ir e, prievolės būtų taikomos žemės ūkio gamintojams už ES ribų. Jeigu tok, su tokiamis taisyklėmis susitaikysime, prarasime konkurencingumą ir negalėsime tinkamai e, pasirūpinti darbo rinką ES. Aš pasisakau už priekybą, tačiau nesimetriškos e, sąlygos ir duomenų pateikimas, jeigu jis nėra tinkamas, tuomet tai tokiu būdu neužtikrinsime sąžiningos konkurencijos. Ir aš taip pat manau, kad Europos parlamentas negali ratifikuoti ES Maroko susitarimo be tam tikrų straipsnių susijusių su darbo rinka, socialinė dimencija ir kitais aspektais. Jeigu to nepasieksime, ūkininkavimo veikla ES nukentės ir nukentės maisto grandinės kokybė. Dėkoju. Ačiū. Kristina, ar norite per spontaniškus pasisakymus pasisakyti ar užduoti klausimą pastarajam kalbėtojui. Per spontaniškus pasisakymus norite pasisakyti. Puiku. Dėkoju. Ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbantis apie priekybos susitarimus dėl žemės ūkio produkcijos su Maroku, kitomis viduržėmio jūros regiono valstybėmis, tokiamis kaip Izraelis, Egiptas mes perspėjame, teik, siunčiame perspėjimo signalus, nes tai gali pakengti gamybos kainoms ES, ypatingai tokiose valstybėse kaip Portugalija. Tai reiškia, kad bus sudėtinga ūkininkams parduoti savo produktus. Mes e, manome, kad e, daržovių ir vaisių priekyba susiduria su dideliais sunkumais dėl to, kad e, susiduria su kainų spaudimu, kurį e, sukuria stambieji priekybos centrai. Žemės ūkio produkcijos priekybos liberalizavimas prives prie intensyvių gamybos metodų ir tai bus naudinga stambiems gamintojams, o smulkiems e, šeimų ūkiams tai atneš didelės žalos ir tai aišku turės įtakos ir, aplink, ir aplinkos saugai, ir maisto produktų kokybei. Ir pasirodo, kad tie perspėjimo žodžiai pasiteisino. Apgailestaujame, kad Europos komisija neįsiklausė mūsų perspėjimo signalų žodžių. Negali Europos komisija numatyti tinkamų sąžiningų kainų ES ūkininkams, ypatingai smulkiems ūkininkams. Mes suprantame, kad Europos komisija visiškai ignoravo Olafo ataskaitą. Ataskaitą, kurioje buvo kalbama apie tai, kad importuojant pomidorus iš Maroko, pastebėta nesklandumų. Tai turėjo įtakos kainų mažėjimui ES. Naujajame žemės ūkio skirsnėje Europos komisija nusprendė dar padidinti pomidorų importą į ES, kuomet galiausiai jūs liausitės taip vykdyti tą liberalų fundamentalizmą, stambių gamintojų labui, kaip Europos komisija ketina kompensuoti už žalą, kurią patyrė ūkininkai Europos Sąjungoje, nes tai yra nemenka žala. Ačiū, panas Mato Adraver. Ačiū, pirmininkė. Pomidorų augintojai Andalūzijoje, Valencijoje, Kanarų salose, kitose regionuose reikalauja, kad komisija veiktų ryštingai, kadangi jie patiria nuostolius. Maroko dėl sutarimo su ES turi teisę į tokią įvežimo kainą, kurios nesilaiko. Ir ne tik 2007, bet ir 2010 tas pats buvo. Komisija puikiai žino, jog Ispanijos pomidorų augintojai turi konkuruoti su Maroko um, augintojais visiškai nesažiningomis sąlygomis. Be to ir um, fitosanitariniai saugos, maisto saugos kiti standartai yra daug aukštesni ES nei kitose šalise. Mūsų um, augintojai, gamintojai uh, tikrai deda didžiulės pastangas, kad pagamintų savo produktą, kad apsaugotų savo pasėlius, tačiau um, komisija visiškai uh, ignoruoja tokius dalykus, kad dabartinė sistema skatina pažeidimus. Komisija, kaip aš jau sakiau, visiškai nepastebi tokių dalykų, ką Olafas, pavyzdžiui, išryškino. Ne, nepakanka to, kad komisija sako, jog mm, priežiūra šiais klausimais yra valstybių narių kompetencija. Jei valstybės narės nesilaiko savo pareigų, tai komisija turi įsikišti. Yra nepriimtina jog nesilaikoma nustatytų kainų, tačiau nieko nėra daroma. Komisija planuoja sudaryti naują susitarimą su Maroko, tačiau jūs nesitarėte su mumis šiuo klausimu. Prekės iš Maroko nesažiningai konkuruoja su o, ispaniškomis prekėmis, todėl mes turime imtis veiksmų. Jūs privalote apginti o, Ispanijos pomidorų augintojų, gamintojų o, interesus ir padaryti tai, kai dar nevėlu. Pone Andrės Barėja. Ačiū pirmininkė. Nuo 2003 metų mes reikalaujame, kad įvežimo kainų reglamentas būtų pakoreguotas. Ir parlamentas to reikalavo, ir valstybės narės, Ispanija, Prancūzija, Graikija, Portugalija, Italija to reikalavo muitai buvo nesumokėti, kainų skaičiavimo metodas buvo pritaikytas aiškiai nesažiningai, neteisingai ir be abejo buvo iškraipyta situacija rinkoje. Ir štai dabar muitai nukeliavo į jų kišenės. Sakoma, kad penktas straipsnis, anot vaisių daržovio augintojų, leidžia daryti pažeidimus. Olafas sako, kad uh, kain, kainų skaičiavimo e, metodą galima pritaikyti taip, kad būtų išvengta sumokėti papildomų muitų. Tačiau komisija turi išspręsti šią situaciją. Mums reikalingas sprendimas, mums reikalingas atsakas, e, kuris apgintų valstybės narės ir e, mūsų ūkininkus. Vaisių daržovių sektorius jau 15 metų kenčia nuo to Murcijoje, Valencijoje, Andalūzijoje situacija yra bloga ir aišku, kad ir vartotojai po to kenčia. Labai ačiū toliau, pane De Castro. Prezidentė, onorevoli kolegi. Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Peticijų komitetas pateikė prašymą komisijai Na ir šiuo metu Tarptautinės priekybos komitetas taip pat nagrinėja susitarimą su Maroku. Ir būtent šiuo metu yra iškeltas šis klausimas, nes e, nukentėjo ES augintojai, padidėjo pomidorų, o taip pat ir daržovė apskritai importas į ES ir mes esame tikrai susirūpinę. Nuo šio susitarimo nukentėjo mūsų ūkininkai siekiant geresnių priekybos perspektyvų. Šiuo metu mes susidurėme su ekonominė ir finansų krize, taip pat ir Mahrebo valstybės ir aš manau, kad mes čia turėtume elgti solidariai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju toliau, ponia Garcia Perez. Ačiū pirmininkė. Kaip kad sako, sakoma šioje peticijoje Europos komisija turėtų pakeisti situaciją. Turiu pasakyti, kad šią peticiją pateikė Ispanija, o taip pat ir kitos šalis. Na ir dėl to Europos komisija turėtų pakeisti peticijoje paminėtą reglamentą. Muitų dydis kainos yra paskaičiuojami paskaičiuojamos trimis metodais. Vienas yra e, e, deduktyvinis metodas. Ir panašu, kad buvo pasirinktas patogiausias paskaičiavimo metodas, siekiant išvengti muitų. Aš manau, kad šią problemą turėtumėm spręsti. Geriausias argumentas, kurį galėtų pateikti Europos komisija, tai yra tai, kad reikia peržiūrėti kainų sistemą įvežimo kainų sistemą. Reikia, turėti, reikia tokios įvežimo kainų sistemos, kuri puikiai veiktų, taip pat svarbu gyvendinant naująjį susitarimą. Dėkoju toliau spontaniški pasisakymai, ponas Lavija. Pone pirmininkė, komisarė, manau, kad šiandienis diskusijos e, po peticijos pateikimo FEPEX asociacijos vardu sąlygojo diskusijas, kurios vyko labai tinkamu laiku, nes paraleliai Europos parlamente yra dabar svarstomas priekybos sustarimas su Maroku. Peticijoje keliama problema ir panašu, kad Europos komisija šiandieną privalo į tą problemą sureaguoti. Europos parlamentas skat, ragina Europos komisiją pateikti atsakymą, kuo galima greičiau dar prieš pasirašydama naują pasirašant naują susitarimą. Negalime, kad Europos ūkininkai sumokėtų sąskaitą už tą troškimą, norą išlaisvinti priekybą turime apginti savo žemės ūkio sektorių. Jų kalba neina vien tik tai apie pomidorų auginimą, kalba eina apie visus vaisius ir daržoves auginamus Europoje. Visas šis sektorius nukentės, jeigu nediskriminaciniu pagrindu bus atveriamos e, e, rinkos durys. Ačiū, ponas Panzė. Panzerį. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį, šį rytį išsakyta kritika yra pagrįsta atsižvelgiant į peticijos turinį. Manau, turime pasirūpinti, kad bet kokie susitarimai dėl žemės ūkio produkcijos su Maroku būtų naudingi abiems pusėms. Turi būti užtikrinamas tinkamas balansas, pusiausvyra tokiuose susitarimuose tam, kad ES žemės ūkio gamint, produkcijos gamintojai nesusidurtų su kebliomis darbo sąlygomis ir nebūtų e, sukūriamos neskaidrios konkurencijos taisyklės. Tai yra labai svarbu, kalbant apie santykius tarp ES ir Maroko. Taigi kreipiamės Europos komisiją ir prašome surasti tinkamą sprendimą, sprendimą, dėl kurio nenukentėtų žemės ūkio sektorius Europoje. Sprendimą, kuris būtų dosnus ir geranoriškas, skatinant politinius santykius su Mar Maroku ir ypatingai atsižvelgiant į Magrebo valstybėse vykstančius įvykius pastaruoju metu. Labai svarbu suvokti, kas vyksta žemės ūkio produktų importas, tokių produktų kaip pomidorai, yra labai reikšmingas dalykas toms valstybėms. Ir to neturime irgi pamiršti. Ačiū, panas Romeva. Ačiū, pirmininkė. Manau, dėl įprastinio verslo procedūrų matome tam tikro netinkamo elgesio atveju ir, pavyzdžiui, su aiškiai suprantame, kad e, turint omenyje dabar Mahrebo situaciją, mes negalime sudaryti tokio sutarimo su Maroku. Mes turime išsiaiškinti visų pirma, kaip viskas vyksta e, pagal dabartinį susitarimą. Turime aiškiai pasakyti, kad pomidorai ar bet kokia kitokia produkcija turi būti įvežama į ES tokiamis pačiamis sąlygomis, kaip kokios yra keliamos vietiniai produkcijai. Ir jeigu nėra tokių garantijų, aš manau, mes turime mąstyti apie apie viską iš esmės, turime mąstyti apie pačią bazę, kurią remiamės šioje srityje. Aš sakyčiau, kad priekyboje visų pirma reikia užtikrinti sąžiningas veikimo sąlygas ir turime visi veiktis, veikti e, atsakingai. Gutieris. Pone Gutieris. Ačiū pirmininkė, visi kolegos, kurie. Uh, supranta Vidužėmė jūros regiono problemas, puikiai žino, e, kad Mursija, Valencija, Almerija, e, Ispanijos regionai labai piktinasi tuo, kad komisija neužtikrina, jog būtų laikomasi sudaryto sustarimo. Čia atvyksta imigrantai iš vakarų Afrikos, iš Maroko, mes esame tarsi buferinė zona, krizei, krizės laikotarpiu mes padedame tiems, kurie atvažiuoja į Ispaniją, dirba ir po to siunčia perlaidą savo šeimoms. Komisijai yra suteiktos tam tikros galios pagal sutartis, tačiau man atrodo, kad komisija ne visuomet suvokia, kad jie turi ginti mūsų piliečių interesus yra atveriamos duris tokiai politikai, kur importuotos prekes ne visuomet atitinka netgi fitosanitarinius standartus. Labai ačiū. Toliau ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Europos vidaus rinka buvo įsteigta tam, kad būtų galima geriau užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. Vartotojas turi teisę visoje ES nusipirkti sveikų ir sąžininkai pagamintų produktų. Dėl to Importo kvotos turi tenkinti bent jau tris reikalavimus. Visų pirma, importuojamų produktų kiekis turėtų būti atitinkamai kontroliuojamas. Tas pasakytina apie kiekybinę pusę. Toliau reikėtų kontroliuoti ir produktų kokybę. Reikėtų kontroliuoti, kad produktai atitiktų gamybos standartus. Na ir trečia, reikėtų atsižvelgti poveikį ES ūkininkams. dėl priekybinių interesų neturėtų nukentėti ūkininkai, to turėtų būti išvengta. Ir dėl to aš norėčiau paprašyti komisijos dar kartą kritiškai vertinti naująjį susitarimą su Maroku ir tik tada jį sudaryti. Ačiū. Ačiū toliau ponas Donper. Dontan? Ponas Dontan. Pone Dontan. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ispanų ūkininkams, kurie atsiuntė mums peticiją labai svarbiu laiku. Mes jau daug mėnesių parlamente kalbame, kreipiamės į komisiją, sakydami, kad kai kurie dvišalės susitarimai kelia didžiulį pavojų ES ūkiui. Aišku, mes rūpinamės Maroko raida geriausias būdas, aišku, užtikrinti, kad, Maro, kad Maroko žmonės liktų Maroke, būtų pasirūpinti, kad jie ten turėtų gerą pragyvenimą ir kad jie nebūtų priversti vykti pas mus. Tačiau mes, aišku, suprantame, kad todėl buvo ir sudarytas tas sutarimas, tačiau Olafas mums sako, kad būtent ta, situa ta, ta situacija, kokia yra dabar, neišsprendžia tų klausimų, kurie yra labai svarbus ir kad komisija nėra nieko padarius, kad tai būtų padaryta aišku, reikia paremti Maroko ūkininkus, tačiau apie kokius ūkininkus mes kalbame. Juk eksportų išsima stambios maisto prekių firmos. Tai nėra smulkieji ūkininkai, kurie gauna naudos iš mūsų susitarimų, kačiau, kadangi jie neturi galimybės uh, dirbti tokiomis sąlygomis, kurios būtų tinkamos Europos rinkai. Taigi neapsigaudinėkime patys save, nereikia apgaudinėti Europos parlamento ir to aš reikalauju iš komisijos. Labai ačiū. Dabar suteikiu žodį komisarui šef, Šefčiovis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Jeigu leisite, norėčiau pateikti keletą skaičių. Taigi, Pasinaudosiu COMEX duomenimis. ES importas išaugo nuo, ši, nuo 18 tonų iki 295 tonų. Kalbant apie, apie importą, reikia pasakyti, kad bendras ES importas padidėjo nuo 242 tonų iki 293 tonų. Marokui tenkanti bendra importo dalis sumažėjo nuo 76 iki 59 procentų. Per metus yra pagamindama 16-18 milijonų tonų pomidorų, ir 6,5-7,5 milijonai iš jų patenka į šviežių daržovių rinką. Man atrodo, kad tai puikiai liudija, kokia yra šio, koks yra šios problemos mastas. Kalbant apie naująjį susitarimą su Maroku, Europos komisija yra įstikinusi, kad tas susitarimas yra subalansuotas, jis yra pakankamai santūrus ir mes tenksime užtikrinti, kad būtų paisoma visų taisyklių. Kalbant apie tarifus ir kvotas, mes vadovausimės dabartiniais lygiais, tai yra 300 tūkstančių tonų. Na ir 280 tūkstančių tonų atitiks tarifinę kvotą. taigi bus vadovamasi prasiniu ergo omnes režimu. Pirmininkė, jeigu leisite, norėčiau paminėti dar vieną problemą. Komisija kaltinama to, kad ji nesėmė veiksmų, tačiau aš tam tikrai nepritariu. Mes nepastebėjome jokių sisteminių spragų. Buvo vienas atvejis, apie kurį šiandien taip pat buvo kalbėta, ir e, tuo atveju Olaf ištyrė problemą parengė visą dosiją, ta dosija buvo patikta teismui. Na ir dabar jau buvo pradėta išieškoti nesumokėtus mokesčius, muitus. Komisija siekia užtikrinti, kad visi švie, importuojami švieži vaisiai ir daržovės atitiktų aukščiausius kokybės lygmenius. Uh, Antra vertus, aš suprantu, kad Europos parlamentas yra susirūpinęs, viską budriai stebi, kad e, žemės ūkio sektorius taip pat atidžiai stebi, kas yra daroma ir galiu visus patikinti, kad jeigu kas nors, kokino, jeigu organizacijos turi konkrečių sukčiavimo įrodymų, tai pateikite tos įrodymus komisijai, komisija viską išnagrinės ir esant reikalui imsis atitinkamų veiksmų. Ačiū. Uh, Ačiū komisijos nariui. Dėkuoju visiems kolegoms, diskusijos baigiamos. Daroma pertrauka iki 12 valandos.